Pavadinimai taip pat bus įtraukti į šio posėdžio protokolą. Toliau mūsų šios savaitės darbo planas. Pagal 137 darbo tvarkos taisyklių e, straipsnį pirmininkų suiga e, ketvirtadienį patvirtino plenarinės sesijos darbo tvarkė, ji jums pateikta. Dėl šios dienos pasiūlymų nėra, dėl antradienio. EPP frakcija siūlo įtraukti žodinį klausimą komisijai dėl Rusijos muitų muiti, muitinės diskriminacinių veiksmų taikomų vilkikams iš Lietuvos. Kas norėtų pasisakyti dėl šio pasiūlymo? Prašau, ponė Kaspari. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, Mes jau keletą dienų stebime tokią situaciją, kai Rusijos pareigūnai taiko savavališkus veiksmus prieš e, vilkikus iš Lietuvos. E, sun, sunkvežimių vilkikų vairuotojai verčiami iškrauti visą vilkiką. Tai yra piknaudžiavimas pareigomis, kurį galima suprasti kaip perspėjimo signalą prieš viršūnių susitikimą, e, kuris įvyks Vilniuje. Ir taip pat šiandien Rusija paskelbė, kad ji nebepriims pieno produktų e, importo iš Lietuvos. Gerbiami kolegos, manau, kad situacija yra netoleruotina, todėl kad Rusija diskriminuoja, savavališkai diskriminuoja vieną Europos sąjungos valstybę narę, valstybę narę, kuri šiuo metu pirmininkauja ES tarybai, todėl aš būčiau dėkingas, jeigu mes galėtume pateikti klausimą komisijai. Mes e, klausimą žodžiu rengėme su kolegomis iš įvairių frakcijų. Dėkoju ponia Kaspari, Ponas Svoboda norėtų pasisakyti už šį pasiūlymą. Prašau, ponė Svoboda. Aš palaikau šią iniciatyvą. Man atrodo, kad tai yra skandalas, tai ką daro Rusija. Ir tai yra, aišku, susiję su Lietuvos pastangomis e, rengiant e, rytų partnerystės viršūnių susitikimą Vilniuje. Ir tos priemonės kurios yra dabar taikomos E, Ukrainai ir Moldovai. Taip pat e, tai, kas vyksta prie Estijos ir Rusijos sienos Narvoje, e, tai, kas yra daroma su Lietuvos vilkikų vairuotojais, kaip jie yra žemima, žeminami, tai yra netoleruotina ir manau, kad Europos parlamentas turi aiškiai pasisakyti prieš tokius veiksmus. Ačiū. Ar kas nors norėtų pasisakyti prieš šią iniciatyvą? Matau, kad norinčių pasisakyti nėra, tai tuomet balsuosime dėl šio pasiūlymo. Jeigu jūs jam pritarsite antradienį po diskusijos dėl priekybinių santykių su Taivanu, įtrauksime šį klausimą. Prašau, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Taigi įtraukėme šį klausimą į darbo tvarkę. Pone Cimer, prašau. Ja, zum, zum Dienstag. Dėl antradienio. Jūs dabar, kai balsavome dėl šio pasiūlymo, tik paklausėte, kas yra už. Ir tada iškart pasakėte, kad šis e, klausimas bus įtrauktas į darbo tvarkę po e, priekybinių santykių su Taivanu. Tačiau norėčiau atkreipti dėmesį, kad e, pirmininkų suigoje priimtas klausimas dėl pilotų darbo laiko dar labiau bus nukeltas į vėlų vakarą. O tai yra labai svarbus klausimas, todėl aš norėčiau pakeisti darbo tvarkę taip, kad e, pilotų darbo laiko klausimas būtų nagrinėjamas tokiu laiku, kai dar būtų galima sulaukti reakcijos. E, dėkoju, ponė Cimer, jūs esate teisi. Iš tiesų jūsų paminėtas klausimas tuomet e, bus nukeliamas šiek tiek vėliau, bet aš nežinau, kur dar įtraukti šį, šį pasiūlytą naują klausimą, todėl man labai gaila, bet darbo atvarkė keičiama taip. Toliau trečiadienis. EPP e frakcija norėtų pakeisti diskusijos dėl e, viduržėmio jūros politikos pavadinimą. Šioje diskusijoje turėtų dalyvauti tarybos atstovai ir tai turėtų skambėti taip komisijos ir e, tarybos pranešimai dėl migracijos rautų viduržėmio jūroje, atsižvelgiant į paskutinius įvykius e, e netoli Lampedūzos. Suteiksiu žodį EPP frakcijos atstovui, ponas Jekolino. Pasisakys, prašau, ponė Jekolino. Sėb presidente lo ha ricordato poc'anzi lei una lunga sfilza di morti duecento cadaveri fin qui recuperati. pone pirmininke kaip ką tik sakėte iš tiesų prie lampedūzos krantų iš jūros ištraukta apie du šimtai kūnų, tačiau atrodo tas skaičius išauks, kalbama apie 360 aukų dabar po tragedijos šalia tos salos. Mes kaip EPP frakcijos nariai raginame surenkti diskusiją, kuri įvyks tą pačią dieną, kai pirmininkas Baros ir komisijos narė Malstrom bus nuvykę į salą išreikšti solidarumą visiems, kurie nukentėjo ir kurie yra susiję su šiuo įvykiu arba kaip pabėgėliai, arba kaip Lampedūzos piliečiai. Tad manytume, kad diskusiją galėtume surenkti penktą valandą. Dalyvaujant e, e, komisijos nariai Marstrom, pirmininkui Baros ir e, tarybos atstovui. Pane Pirinkė, manytume, kad e, galėtume e, apie tai e, tuo pat metu, kai komisija pareikš savo nuomonę dėl solidarumo. Dėkuoju, pane Pirinkė. Dėkoju, kas pasisako už šį pasiūlymą. Pone Svoboda, prašau. Pone pirmininkė, aš norėčiau palaikyti šį pasiūlymą, nes yra tikrai labai svarbu, kad mes diskutuotume dalyvaujant ponui Baroso ir poniai Malmstrom. Taip pat yra labai svarbu e, laiku nubalsuoti. Visa Europa turi pradė, padėti žmonėms. Ir aš norėčiau, kad kad Italijos atitinkami įstatymai būtų pakeisti, kad tie žvėjai, kurie padėjo skestantiems žmonėms, kad jie nebūtų baudžiami. Tai reiktų ištaisyti ir todėl manau, kad visas, e, visas šias aplinkybės reiktų aptarti su komisijos pirmininku ir su ponia komisarė. Dėkoju. Dėkoju. Ar kas nors nori pasisakyti prieš šį pasiūlymą? Pone Harms, norite pasisakyti? Su rezoliucijom. Norite dėl rezoliucijos pasakyti? Ja, bitte, Sie haben das Wort. Prašau, žodis suteikiamas jums. Jums, e, jūs turėtumėte žinoti, kad mes palaikome prašymą pakeisti diskusijų pavadinimą, bet tai, ką ponas Svoboda pasitavo iš šiandieninio laikraščio Züddeutsche Zeitung, kai kuomet kalbėjo apie krokodilo ašaras. Tai nežinau, ar tos krokodilo ašaros kažką pakeis. E, todėl, ponė pirmininkė, mes norėtume, kad šis, šios diskusijos būtų baigtos rezoliucija. Dėkoju, ponė Harms. E, pasiūlymas būtų toks - pakeisti diskusijos pavadimą ir parengti rezoliuciją tą temą. Ar tai yra įmanoma? Gerai. Taigi, kadangi niekas nepasisakė prieš, to jau, to jau pat suteiksiu jums žodį, palaukite truputį. E, taigi, tai bus komisijos ir tarybos pareiškimai dėl migracijos sraudų, srautų atsižvelgiant į pastaruosius įvykius Lambeduzoje nebuvo, e, niekas nepasisakė prieš, ponia Harms dar paprašė, kad būtų rengiama e, rezoliucija, ponas Jekolino dar paprašė žodžio, prašau tanto per confermare quanto. Pone pirmininkė, norėčiau pritarti tam, ką ką tik pasakė ponas Svoboda. būtina pažvelgti toliau, negu kad teisėkuros klausimai. Reikia kalbėti apie solidarumą ir naštos pasidalyjimą tačiau nemanome, kad šiandien reikėtų kalbėti apie rezoliuciją, kuri tik tai sukeltų uh, tam tikrą įtampą. Mums nereikia įtampos. Gegen. Pone Jakolino, aš jūsų pasisakymą vertinu kaip prieštaravimą rezoliucijai. Ja, ja. Ich, Frau Harms hat die Resolution. Pone Harms paprašė, kad būtų rengiama rezoliucija, ponas Jekolino pasisakė prieš, dabar suteiksiu žodį poniai Cimer, kuri tikiuosi kalbės už rezoliuciją. Taip, aš norėčiau palaikyti ponios Harms pasiūlymą kad mes e, renktume rezoliuciją šią temą, kad diskusijos būtų baigtos rezoliucija. Man atrodo, kad atėjo laikas konkrečiai pasakyti, ką reikia pakeisti, e, kalbant tiek apie Italiją, tiek apie visą ES ir kalbant apie valstybių narių atsakomybę, kad būtų pakeistas toks neorus elgesys su žmonėmis. Gerai, E, dabar balsuosime dėl trečiadienio darbo tvarkės keitimo. Prašau, ponė Svoboda. Aš norėjau tik pateikti pasiūlymą, kad rezoliuciją renktume antroje spalio sesijoje, nes galbūt yra neįmanoma, kad kuomet e, bus pateiktas E, pateikta ataskaita apie kelionę į Lampedūzą, kad mes iš karto spėtume parengti lamp, e, rezoliuciją. Manau, kad po dviejų savaičių, kuomet bus antroji plenarinė sesija, būtų tinkamas laiktas. Gerai, aš dar grįšiu prie šito klausimo. Dabar balsuojame dėl to, kad būtų įtrauktos šitos diskusijos į, į darbo atvarkę. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? tai vienbalsiai priimta. Dabar yra du įmanomi būdai, kaip būtų galima veikti. Parengti rezoliuciją šią savaitę arba per antrą plenarinę sesiją po to, kai pon, ponia Malmstrom ir ponas Baroso mums atsiskaitys apie savo kelionę. Pone Harms. Äh, Manau, kad būtų galima sutarti, kad jeigu mes renksime rezoliuciją antroje e, spalio plenarinėje sesijoje, tai tuomet dėl, jėg, manau, kad dėl jėgų pasiskirstimo, jau kad tarsi ir nuspręsta, tai aš taip pat pasakyčiau už tai, kad būtų rengiama rezoliucija antroje plenarinėje sesijoje. Taigi dabar pasiūlymas, kurį pakeitė ponia Harms, e, rezoliucija antroje sesijoje. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, e, priimta. Toliau trečiadienio darbotvarkės pakeitimų nėra. Ketvirtadienį žaliųjų frakcija siūlo į darbotvarkę įtraukti komisijos pareiškimą dėl Greenpeace aktyvistų įkalinimo Rusijoje. Tai turėtų būti pirmasis darbotvarkės punktas ketvirtadienio darbo botvarkė ir po to komisijos pareiškimo turėtų pasisakyti frakcijų pirmininkai. Pone Harms. Äh, Rengiant šį pasiūlymą aš pastebėjau, kad frakcijos bijo, kad äh, kad šioje plenarinėje sesijoje mes turėsime pernelik daug temų, kurios yra susijusios su Rusija ir Maskva ir jos elgesiu, tačiau man atrodo, kad kalbant apie šią akciją mes turime e, suvokti, koks yra Greenpeace vaidmuo, tai yra didžiausia tarptautinė nevyriausybinė organizacija ir kokia e, svarba tenka jos tai veiklai susijusiai su laivais. Ir e, čia mes kalbame apie daugumą pavojų tarptautiniuose vandenyse, mes E, apie tai žinojame, mes apie tai žinome. Mes žinome, kad yra rengiamos nesmurtinės akcijos su tais laivais ir e, e, tos veiksmai susiję su kova su piratavimu, su tuo nėra susiję ir mes tikimės, kad, e, kad mes palaikysime šitą nevyriausybinę organizaciją. Todėl aš būčiau už tai, kad vyktų diskusijos ketvirtadienį ir kad kitoje plenarinėje sesijoje, antrojoje e, spalio plenarinėje sesijoje būtų parengta rezoliucija. Kas norėtų pasisakyti už šį pasiūlymą? Niekas. Kas norėtų pasisakyti prieš šį pasiūlymą? Pite. Prašau. Uh, you, um, before... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Prieš pasakymą prieš noriu aiškiai pasakyti, kad klausimas labai svarbus. Tai mes neginčijame, kad e, Greenpeace ir Rusijos klausimas yra svarbus. Tačiau noriu kolegoms priminti, kad e, ketvirtadienį ryte yra darbo tvarkėje klausimas dėl e, teisės viršienybės Rusijoje. Ir aš manau, kad tai e, suteiks mums galimybę tuos klausimus kelti, jie yra svarbus ir tokiu būdu pasiūsti tinkamą signalą. Dėkui. Also. Dėkoju ponė Maginės, tai buvo pasisakymas prieš pasiūlymą. Dabar balsuosime dėl žaliųjų frakcijos pasiūlymo. Komisijos pareiškimas dėl Greenpeace aktyvistų įkalinimo. E, tai turėtų būti pirmasis darbo tvarkės punktas ketvirtadienį. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Man atrodo, kad atmesta. Jeigu norite, patikrinsime. Taigi balsuojame elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Taigi, Pone Maginės, galite dar kartą pagrysti savo alternatyvų pasiūlymą. Norėjau, e, kad būtų aiška, kad mes šitą klausimą turėtume įtraukti į diskusiją ar klausimą žodžių dėl Rusijos. Gal galėtumėte į tokį pasiūlymą atsižvelgti, kad e, ši tema taptų e, tos diskusijos, kuri bet kuriuo atveju bus ketvirtadienio ryte dalimi. Ja, ist, äh, ich, Pone Maginės, aš suprantu jūsų intencijas, tačiau trečiadienį mes nagrinėsime kitus klausimus. Manau, kad negalima šių klausimų susijęti. Todėl aš ir norėčiau jūsų paprašyti to nedaryti. Pone Harms, dėl darbo tvarkos taisyklių prašau. Šioje vietoje galbūt mes galėtume sutarti, kad mes ne per nelik daug klausimų susijusių su Rusija nagrinės, nagrinėtume, galbūt, kad šį klausimą įtrauktume į darbo atvarkę po dviejų savaičių. E, nes e, kalbant apie ieškinį Niderlandams, e, pri, e, kuris bus pateiktas tarptautinėme jūrų tribunole, e, tai jiems tai būtų svarbus signalas mūsų sprendimas. Sėdėjim. Pone Harm, supratau jūsų pasiūlymą, šį klausimą įtrauksiu į kitos plenarinės sesijos darbo tvarkės projektą, tada tą projektą svarstysime pirmininkų suigoje ir bus nutarta, ar įtrauksime šį klausimą į e, antrąją plenarinę sesiją spalio mėnesį ir į kurią dieną įtrauksime. Ar dar yra norinčių pasisakyti, jeigu ne, tuomet tvirtiname darbo tvarkę. Ir dabar pradėsime diskusijas dėl pirmojo mūsų darbo tvarkės punkto. Tai yra klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, jį atsakys komisija Europos anglės dioksido rinka 2012 metais.